So, dear colleagues, since uh, the President of the Foreign Affairs Committee has not yet. Gerbiami kolegos, kadangi užsienio reikalų pirmininkas uh, vėluoja, paprašė manęs pirmininkauti, nežinau dėl ko, ar esu vyriausias uh, parlamento narys šiame komitete. Uh, jūs turite priimti sprendimą, ir rasti priežastis, kodėl paprašyta būtent manęs pirmininkauti. E, tačiau mūsų e, kolega Elman Brok negali dalyvauti posėdėje, o aš norėčiau pasveikinti Ahmedą bin Muhamedą Al Jarvaną iš Arabų parlamento. E, sveiki atvykęs į mūsų komitetą. Taigi dabar ir norėčiau suteikti uh, E, jums žodį, o po to organizuosime diskusijas. Tikiuosi, kad per tą laiką atvyks ir komiteto pirmininkas, o aš užimsiu vietą, savo vietą posėdžių salėje. Taigi, prašome jums suteikiamą žodis. Mesdames et messieurs, de, de le faire en arabe, euh, ça sera plus facile. Ponios ir ponai, leiskite man kalbėti arabiškai, tai bus man lengviau. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As-Saidat was-Sada. Yusharrifuni was-Sada. Ponios ir ponai, man didelė e, garbė kartu su kolegomis susitikti su jūsų komitetu e, šio bendradarbiavimo vizito kontekste. Uh, Mes tikimės, kad tai bus mm, reguliarūs ryšiai, kurie, e, reguliarūs vizitai, kurie stiprins ryšius tarp mm, arabų šalių ir Europos parlamento. Ir mm, mes tikimės, kad tikrai tai bus vienas iš bendarbiavimo elementų siekiant bendrų interesų institucinių lygmenių tarp ES ir arabų šalių institucijų, stiprinant mūsų draugystės ryšius mm, tarp šalių tautų ir jų vadovų. Mes tengiamės arabų šalise tvirtinti mūsų institucijas ir noriu paminėti būtent arabų parlamentą. Mm, tad mums labai svarbu yra, aišku, palaikyti glaudžius ryšius su, su tarptautinėmis, europinėmis institucijomis ir regioniniais parlamentais. Uh, ir, aišku, ypač Europos parlamentu. Mes labai tikimės jūsų palaikymo mm, šiuose siekiuose ir manau, kad jūs man pritarsite e, kad ES yra susijusi su arabų šalimis ir ekonominiais, ir žmogiškaisiais labai svarbiais ryšiais, per partnerystės, per e, mm, laisvos priekybos santykius tarp įvairių arabų šalių ir Europos valstybių. E, to, tai pasireiškia taip pat ir per mm, asociacijos ir partnerystės sutarčių e, sudarimą tarp ES ir įvairių arabų šalių. E, taip pat reikia paminėti laisvos priekybos sutarimą. Taigi, reikia nepamiršti ir Barcelonos proceso visų kitų ryšių Mm, stiprinančių bendradarbiavimą su Persų įlankos šalimis ir ES šalimis. Reikia 89 metų susitarimą taip pat prisiminti. E, mes, kaip mūsų e, piliečių atstovai, e, turime ne vien tik tai paprasčiau toliau tęsti darbus kaip įprasta, bet ir turime stengtis stiprinti tuos santykius, turime mm, įtvirtinti tuos dvišalius susitarimus, juos įgyvendinti posėdį. Ir ponios ir ponai, su didžiuliu dėmesiu mes stebime Europos parlamento opoziciją išreiškiamą per um, įvairius komitetus, kurie svarsto labai svarbius arabų šalims klausimus vidurio rytuose, reikia nepamiršti Izraelio-Palestinos konflikto, reikia nepamiršti kitų bendradarbiavimo aspektų. Ir norėčiau pasakyti, kad e, mus sieja bendri interesai, bendri tikslai ir tai akivaizdu. Tad mes. Uh, tikimės, kad iš principo mm, stiprinsime tuos santykius, nes mūsų tikslai mus vienė, mūsų mm, bendro žmogiškosios vertybės mus vienė, socialiniai, ekonominiai interesai mus sieja. Mes atmetame bet kokią diskriminaciją rasės, religijos, kalbos pagrindų. Mes galvojame, kad mm, visos tautos turi teisę į klėstėjimą, į laisvę, pasirinkant savo e, santvarką, be jokio išorės kišimosi. Mes taip pat smerkime bet kokį okupavimą, mes e, smerkime ir. Mm, Izraelio e, okupaciją Palestinoje. Mes taip pat turim nepamiršti įvairių valstybių vidurio rytuose, kur yra sudėtinga situacija ir labai svarbu, aišku, čia užtikrinti, kad vyktų dėrybos, kad būtų galima siekti ir pasaulio nusiginklavimo, ir taikaus sprendimo įvairiuose konfliktuose. Me, taigi mūsų sieja bendro, bendri interesai, bendros vertybės, tad labai svarbus yra bendradarbiavimas tarp jūsų ir mūsų institucijų. Dėl Sirijos, man atrodo, mes visi turime dėti bendras pastangas, ir arabo šalis, ir tarptautinė bendruomenė, kad priverstumėm Sirijos valdžią, um, taip pat ir kad, kad, būtų, kad valdžia įsiklausytų į piliečių lūkesčius, kad būtų suformuota demokratinė valstybė. Uh, Nes dabar pažiūrėkime, kas didžiąją kainą moka tos e, susidariusios situacijos. Tai yra Sirijos žmonės. Deja, ginkluotos grupės vis dar vykdo išpolius. Mes matome deja, kokia yra sudėtinga Sirijos pabėgėlių padėtis. Nėra čia daug galimybių spręsti situaciją, reikia stengtis tai padaryti. Deja, vis dar yra tam tikrų subjektų, tam tikrų vienetų, mm, kurie nori, kad tas konfliktas tęstųsi, nes tai atitinka jų interesus. O mes turime siekti neleisti jiems šito padaryti, kad šis konfliktas netaptų begaliniu konfliktu, nes iš tikrųjų tik tai stabilizuoja regioną, destabilizuoja visus ir greusia išgyveno visus ekonominius santykius ir su mūsų e, partnerėmis, šal, kaiminėmis šalimis ir su Europa. Mes visi turime pasistengti, kad būtų padėtas taškas šiame konflikte, kad visos pusės, kurios um, yra prisidėjusios prie to konflikto, kad tikrai uh, padarytų, ga, padarytų galą šitai humanitarniai kriziai, nutrauktų tą konfliktą. Labai svarbu, aišku, kad būtų pereinamasis laikotarpis, kad būtų mm, užbaigtas tas karinis konfliktas, baisus tas konfliktas, tikrai tragiška situacija, kad būtų įsiklausyta į Sirijos žmonių teisėtus lūkesčius ir būtų jiems suteiktas teisėtas, mm, te, teisėtos galimybės rinktis dėl savo šalies antvarkos, dėl daugia partinės sistemos ir taip toliau. Ir aš manau, kad turi būti aiški žinia pasiūsta iš mūsų pusės dėl e, šio šalies žmonių teisėtų lūkesčių. Norėčiau dar pasakyti, kad bendradarbiavimo erdvė apjungianti jūs ir mus plečiasi, nes mus jungia bendri interesai socialiniai, ekonominiai, e, žmogiški interesai per tą Mare Nostrum, kurį iš tikrųjų jungia e, arabų ir Europos visuomenės ir padeda mums kartu mm, gyventi bendrai. Taigi labai svarbu dirbti kartu, kad kartu veikdami įveiktumėm iššūkius. Mes tikimės išgirsti jūsų poziciją, kuri aiškiai paremtų mūsų siekius užkirsti kelią bet kokiam išorės kišimusi į arabų šalių vidaus klausimų sprendimą. Aš tikiuosi, kad tikrai paremsite mūsų pozicijas ir aš noriu dar kartą padėkoti Jums, kad pakvietėte mane, kad išklausėte mano pasisakymo ir aš tikiuosi pirmininkė tikrai labai vaisingo tolesnio darbo. Ačiū. Herzlichen Dank. Labai dėkuoju. Dėkuoju ponui pirmininkui. Dabar žodis sutikimas ponui Tanakui. Ačiū, ponė pirmininkė. De, nesitikėjau kalbėti pirmasis, labai e, retai mano frakcija suteikiama e, pirmasis žodis. Aš norėčiau pasveikinti Jūs pas mus atvykus. E, de, aš esu vienas iš. Uh, E, bendradarbiavimo su arabų pasaulio šalimis e, grupės steigėjas. E, tai aš taip pat dalyvavau ir darybose dėl arabų pavasario ir taikos proceso. Aš esu įsitikinęs, jog parlamentinė dimensija yra labai svarbi ir kad joje turėtų dalyvauti ir visos vykdomosios valdžios įstaigos, nes taip mes galėsime užtikrinti geresnę demokratinę priežiūrą ypač prižiūrėdami vyriausybių veiksmus. Arabų lygos vaidmuo nuolatos stiprėja ir jie iš tiesų vaidina svarbu vaidmenį vykdant intervenciją Libijoje. Tai buvo tiesiog vienas iš pavyzdžių, e, kai Arabų lyga prisidėjo prie Kadafio nuvertimo ir e, aš taip pat tikiuosi, kad jūsų parlamentas e, prisidės prie diskusijų formavimo tiek Arabų pasaulyje, tiek apskritai pasaulyje. Mūsų parlamentas e, e, palaiko labai glaudžius ryšius su, e, su viršnacionaliniais parlamentais. Aš, pažiūrėjau, dalyvauju keliose tokiuose parlamentinėse asamblėjose. Ir, pavyzdžiui, viena iš asamblėjų tai yra, tai yra asamblėja su Europos tarybos šalimis, mes ketiname prisijungti prie žmogus teisų konvencijos ir vakar vyko Euronesto parlamentinės asamblėjos sesija. Ši parlamentinė asamblėja jungia mus su šešiomis rytų partnerystės šalimis ir mes palaikome įdomų dialogą su kolegomis vakar. Pavyzdžiui, vyko įdomus susitikimas su Azerbaidžano atstovais. Ir labai gerai, kad kartais šalis, kurios yra priešiškai nusteikusios viena kitos atžvilgių, gali susitikti visiškai kitoje vietoje, neįprastinėje vietoje ir pabendrauti kartu. Ir Ta pati matome ir kitose pasaulio vietose, pavyzdžiui, kitose parlamentiniuose formuose, kur Izraelio atstovai, pavyzdžiui, gali bendrauti su uh, Šiaurės Afrikos šalių parlamento atstovais. Taip pat lankiausi ir Etijopijoje praeitais metais ir ten taip pat mačiau, kaip Europos parlamentas smarkiai tiek finansiškai, tiek konsultacinė prasme remia visos Afrikos parlamentą. Taigi aš nebejoju, kad mes galė, galime pasimokyti vieni iš kitų ir tikiuosi, kad būtent taip mes ir plėtosime savo santykius. Jūsų parlamentas yra, kiek man yra. Jūsų parlamentas yra, yra vienas stambiausių pasaulyje parlamentų ir aš taip pat esu. A, virš nacionalinio parlamento atstovas ir tuo didžiuojasi. Aš norėčiau jūsų paklausti apie 11-asias taikos iniciatyvos metinės. Aš kalbu apie Izraelio ir Palestinos konfliktą. Ką Jūs apie tai manote? Aš žinau, kad Obama per savo antrą kadenciją ketina susikrauti nemenką politinį kapitalą iš tos iniciatyvos. Ką Jūs apie tai manote? Uh, Tai yra taikos iniciatyva. Vakar, jums gali būti žinoma, įvyko labai uh, įdomus dalykas. Buvo, buvo priimtas kontroversiškas sprendimas panaikinti ginklų embargą uh, Sirijai. Mano šalis ir Prancūzija. Da, to siekia. Europa yra susiskaldžiusi šiuo klausimu. Kaip Jums atrodo, ar tai yra geras sprendimas ir kaip galima bus užtikrinti, kad ginklai patektų nus, e, į nusikliųjų E, opozicijos jėgų rankas, o ne radikalams. Ir kaip Jūs manote, ar darybos Ženevoje, ta, e, kuriams vadovauja Rusija ir JAF, pavyks ir pavyks iš tikrųjų da, e, pralaužti da, ledą Sirijos konfliktą? Ir ką Jūs manote apie Hezbollah ir ypač apie tai, kad Hezbollah, Hezbollah organizacijos karinės sparnas buvo įtrauktas į teroristinių organizacijų uh, E, sąrašą. Žinome taip pat e, ir apie tai, kad Bulgarijoje buvo bandoma e, surenkti išpolį prieš Izraelio turistus, žinome ir apie panaš, panašias, panašius bandymus kitur. Ir kaip jums atrodo, jei Hezbollah bus tikrai paskelbta e, teroristinė organizacija, ar tai sukels problemų jūsų parlamentui, juk Hezbollah įeina į jūsų parlamentą. Dėkuoju ponui Danukui. Ginklų embargas nebuvo panaikintas. Jo galiojimas nebuvo pra, pratestas, tai tiek. Pone Nic, pone pirmininkė, pone pirmininkė, pone Arabų parlamento pirmininkė. Mes trumpai su jumis jau pasišnekėjome prancūziškai, todėl aš kalbėsiu dabar prancūziškai. Ir pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs pas mus atvykus ir sveikinu jūs savo demokratų frakcijos vardu. Ir norėčiau užduoti jums štai tokį klausimą. Jau keli mėnesiai mane neramina klausimas dėl to, ar Arabų lyga ir islamiškų, islamiškų šalių e, asociacija. Tai yra du. Tai yra organizacijos vienijančios musulmanų e, ir arabų e, šalis. Ir žinau, kad arabai ir musulmonai nėra tas pats. Kaip, kaip jūs vertinate konfliktą tarp sunitų ir šytų, esminį konfliktą, kuris šiuo metu neleidžia pasiekti taikos Omane. Ir ar jūs matote bent, kokią, bent mažiausią galimybę pakeisti dabartinę situaciją? kaip galima būtų sušvelninti šį konfliktą ir kaip galima būtų jį gal ir išspręsti. Ir paskutinis e, dalykas, man atrodo, kad ir neginčiama tai, kad patys musulmonai patys musulmonai pirmiausia kenčia nuo šio konflikto. Būtent musulmonai yra žudomi dešimtis, šimtai, tūkstančiai žmonių e, žūsta nulatos. Tai toks mano klausimas ir mes norėtume padėti, bet be aišku, kad mes nesame tam labai, va, nesame tinkamiausia jėga, kuri galėtų spręsti tą konfliktą. Ką Jūs apie tai manote, tai ką Jūs manote apie tą konfliktą? Dėkoju ir norėčiau pasveikinti e, pas mus atvykus. Aš norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegos apie e, tai, jog mes manome, jog jūsų parlamentas gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, pateikdamas savo narių perspektyvą. Ir aš noriu užduoti Jums klausimą, kuris ko gero yra labai aktuolus ir atitinka Jūsų pareigas. Praeitą savaitę, o netgi šią savaitę, susipanioju šiek tiek, uh, Freedom House organizacija paskelbė pranešimą apie žodžių laisvę ir žiniasklaidos laisvę pasaulyje. Ir arabų šalis šioje ataskaitoje susilaukė labai teigiamo įvertinimo. Laisva žiniasklaida yra esminis atskaitomybės, demokratinės atskaitomybės elementas, tai yra, būtina, tai yra būtina demokratinės kontrolės sąlyga. Kaip Jums atrodo, ką jūsų parlamentas, kaip Jūsų parlamentas galėtų tuo pasinaudoti? Yra dar vienas dalykas, dar vienas rytis. Čia Europos parlamente neseniai mes patvirtinome rezoliuciją, tai vyko praeitą savaitę beje, dėl turto gražinimo. Žinome, kad anksčiau arabų šalis valdė diktatoriai, pavogė nemažai turto, pasigrabė nemažai turto ir šis turtas dabar laikomas yra mūsų bankuose, bet nemažai to turto yra ir arabų šalių bankuose, konkrečiai e, e, e, ir su įlankos šalių bankos, bankuose. Kaip arabų parlamentas ketina paremti uh, arabų pasaulio šalių pastangas atgauti šias lėšas. Nes e, šios lėšos dabar šioms šalims yra labai reikalingos. Be to tai yra teisingumo klausimas. Ir būtų gerai, jeigu šios šalės susilauktų visos įmanomos paramos šiuo, e, šiuo klausimu. Yra dar vienas dalykas. Viena kuveito įmonė neseniai laimėjo bylą arbitražinėme teisme dėl pelno, kuris nebuvo išmokėtas šiai bendroviai dėl to, kad Kadafio režimas pasisavino tas lėšas, o pelnas buvo uždirbtas gyvendinant vieną projektą Liban, Libijoje ir Sirija. Jungtinių tautų generalinės asamblėjos pirmininkas lankėsi pas mus šią savaitę ir jis mums pasakė, prisipažino, jog jis baiminasi, kad Sirija taps kitų Afganistanu. Tik tai, kad Sirija yra artimuosiuose rytuose. Tenai dabar vyksta regioninis, vyksta karas, kuris gali uh, tapti regioniniu karu, kuris gali tapti karu tarp sunytų ir šytų. Ką Jūs apie tai manote? Dėkoju. Pirminkė žodis Jums. Thank you very much, Mr. President. Uh, في الواقع أنا أشكركم جزيلا على هذه الأسئلة المهمة جدا والتي Dėkuoju Jums už visus šiuos e, svarbius klausimus. Šie klausimai yra susijęs su mūsų parlamentų bendradarbiavimu. Mes tikimės, kad mes galėsime iš tikrųjų plėtoti tikrąją partnerystę, ieškodami sprendimų ir dirbdami mūsų abiejų parlamentų ir, ir žmonių labui. Klausimas apie artimuosius rytus. Mes arabų pasaulyje pasisakome už taiką. Mūsų religija, mūsų tradicijos yra pagrystos taikos savoka. Taika yra mūsų religija. Todėl mes visuomet remiame visus arabų pasaulyje, kas siekia įspręsti Izraelio ir Palestinos konfliktą. Ir mes norėtume, kad taikos iniciatyva būtų atgaivinta. Mums reikia dviejų valstybių sprendimo ir neabejojame, esame įsitikinę, jog palestiniečiai turi teisę gyventi saugioje valstybėje, kuri turėtų saugias ir aiškias sienas. Mes remiame visas dėrybas ir jie mus pakvies dalyvauti šiuose dėrybose, mes e, e, be abejo sutiksime tai daryti. Toliau ginklai ir ginklų embargas ir jo panaikinimas. Aš, čia aš kalbu apie Siriją be abejo. Mes e, nenorime įpilti alyvos į ugnį. Ginklai yra skirti e, naikinti. Sirijos e, režimas žudo e, jaunimą, vaikus, pagyvenusius žmonės. Ir tai visiškai mums nepriimtina. Mes pasisakome prieš karą ir už taikų problemų sprendimą. Negalima tikėtis, kad viską galima bus įspręsti tiesiog e, gerąją valią. Mums reikia konkrečių sprendimų, konkrečių veiksmų. Karas Sirijoje vyksta jau dviejai metai. Ir kiekgi tai dar gali tęstis? Yra be abejo šioje, šiame kare jėgų, kurios. Ne, nėra labai priimtinos e, arabų pasauliui. Lygiai taip pat, kaip jūs gali būti neprimtinos ir Europos Sąjungai. Šio regiono destabilizavimas e, bus nenaudingas mums visiems. Bus apskritai gali pakengti tarptautiniai taikai. Karas Sirijoje, smurtas Sirijoje gali paskatinti terorizmą. Todėl mes remiame visas e, šalis, visas jėgas, kurios siekia įspręsti dabartinį konfliktą. Be abejo, sprendimą turės surasti šali, e, šalies e, vid, vidaus jėgos, bet JAF, Europos Sąjunga, Europos parlamentas turi suvaidinti savo vaidmenį ir veiksmų reikia imtis nedelsiant. Tai turi būti pozityvūs veiksmai. Ve, ve, Mes esame surengę nemažai susitikimų ir mes e, laukiame, kol Obama, Obama bus perinktas antrai kadencijai. Daug ko tikėjomės iš jo veiksmų, tačiau matome, kad kol kas niekas nevyksta. Ar mes dar dabar lauksime e, rinkimų Irane? Mes dabar e, lauksime, kol bus išrinktas naujas Irano prezidentas? Ir tik po to tikėjai. Uh, pradėsime kalbėti apie konkretesnį sprendimą. Šimtai, tūkstančiai žmonių žūsta dėl Albašaro režimo naudojamų ginklų. Tai yra Rusijos tiekiami ginklai. Ir aš tą sakau, kaip arabų pasaulio atstovas. Toliau, Hezbollah. Ir čia aš galiu sakyti į du man pateiktus klausimus. Mes arabų pasaulyje ir arabų parlamente esame ir uh, uh tarp mūsų yra ir sunitų, ir, ir šytų, ir krikščionių. Ir mes visi dirbame arabų parlamente, visi esame arabai. Ir mes nenorime, kad kas nors kurstytų nesantaiką tarp uh, e, musulmonų, tarp įvairių arabų. o beje ir JAV, ir apskritai tarptautinė bendruomenė gali gan paprastai kurstyti tokią nesantaiką. Arabų pasaulis jau yra pareiškęs, kad jei karas Sirijoje tęsis, tuomet jisai gali išplisti kitas šalis, pavyzdžiui, į Libaną. Libanas yra, yra labai brangi mums e, šalis. Nebejojom, kad Libanas rūpi ir europiečiams. Ir mes nenorime, kad jisai, kad jisai uh, būtų veltas šį konfliktą. Nenorime, kad ir, ir Jordanija ne, uh, nebūtų įtraukta į šį konfliktą. Tai yra kaimininės Sirijos šalis. Todėl mes jūs raginame uh, prisidėti prie mūsų pastangų. Jūs esate parlamentarai ir jūs galite atlikti vadovaujamą vaidmenį pasaulyje tiek saugumo taryboje, tiek kitose struktūrose, tam, kad būtų padarytas galas šiai e, karo mašinai e, Sirijoje. Būtina sustabdyti šią karo mašiną Sirijoje ir tik po to galima bus pradėti, pradėti dialogą apie taiką. Dabar mūsų bendradarbiavimas. Mes esame iš arabų šalių, atvykome čia kaip partneriai. Su Europa mus sieja glaudus ryšiai ir mes norime juos plėtoti, stiprinti. mūsų žmonių labui, mūsų ir jūsų piliečių labui. Tai bus naudinga ateities kartoms. Mūsų sieja ir prekybos, ir kultūros, ir uh, uh, kitokie santykiai. Ir mes e, norėtume bendradarbiauti su savo partneriais, su jumis, su Europos parlamento nariais. Ir mums reikia turėti bendradarbiavimo mechanizmą. Uh, Mums reikia sukurti bendrą darbo grupę bend, ar komitetą, kuris galėtų padėti mums stiprinti savo bendradarbiavimą. Jis, taip, kad mes galėtume me, kartu ginti arabų pasaulio interesus Europoje ir ES interesus arabų pasaulyje. Mes jau turime tinkamą bendradarbiavimo pagrindą. Žiniasklaida gali uh, aktyviai rašyti apie vieną ar kitą mūsų bendradarbiavimo aspektą ir pamiršti apie uh, kitus mūsų santykius. Todėl mes turime palaikyti tiesioginius ryšius. Pone Gomes kalbėjo Pone Gomes kalbėjo apie turtą, kurį sukaupė arabų pavasario šalių diktatoriai. Visus šios klausimus reikia nagrinėti išsameu. Kai pradėjome savo darbą parlamente, skiriame visą dėmesį tiems dalykam, dalykams, kurie uh, sieja e, arabų pasaulio e, atstovus. Ir mes norėtume stiprinti ir santykius tiek su e, Europos, tiek su Azijos šalimis. Ir dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes nenorė, nenorėtumėme sutrikdyti šio bendradarbiavimo nenorime kelti tokių klausimų, kurie bus nenaudingi mūsų interesams. Mes esame pasiruošę bendradarbiauti su jumis, su ES. Atvykome pas jūs tam, kad mes atvertume naujus bendradarbiavimo kelius. Dėkuoju. Pirmininkė, Pirmininkė, dėkoju Jums už viską, ką Jūs pasakėte. Aš sutinku, kad turime stiprinti santykius su jumis, su jų daugia šalių parlamentu. Turime palaikyti glaudų dialogą, turime kalbėtis apie konfliktus. Kvartetas, arabų, e, ketvertas arabų lyga. Turime dirbti glaudžiau, turime atverti parlamentinius kanalus, kurie tikrai gali būti labai svarbus darant įtaką savo pasisakėme, jūs aiškiai pasakėte, kad labai svarbu mm, tai, kad krizė vienoje šalyje nelemtų viso regiono destabilizavimo. Pavyzdžiui, kad ta krizė nepersimestų į Libaną, Turkiją. Aišku, kad tos krizės ne visuomet apsiriboja valstybių sienomis, dažnai jos jas peržengia ir daro poveikį daug platesniai teritorijai. Todėl labai džiaugiuosi, kad turėjome galimybę šiandien su jumis susitikti, išklausyti jūsų ir um, aš taip suprantu, jūs ir su parlamento pirmininku Šulcu sutikote, tai aš manau tikrai padės sustiprinti mūsų ryšius, padaryti bendarbiavimą glaudesnį vardan mūsų piliečių interesų. Tokiu būdu mūsų parlamentai gali irgi prisidėti prie to proceso. To labai džiaugiuosi, kad per pirmąjį jūsų kadencijos pusmetį Aš taip suprantu, jūs buvote išrinktas 2012 metais, taip, kad jūs e, radote galimybės atvykti pas mus. Tikrai labai džiaugiamės šiomis diskusijomis su jumis ir jūsų kolegomis. E, štai kreipiuosi į užsienio reikalų komiteto pirmininką jūsų parlamente. Tikrai noriu pasidžiaugti šią galimybę sutikti. Aš manau, kad tikrai tai taps mūsų nuolatiniu bendarbiavimu. Ačiū. Nein. Die immer im Büro. Hamel. Hamel. Si vous nous permettez, on va die komen we weer donner... zeggen. Die komen we weer zeggen. Dat ja. ik van denk. Okay. We'll give you a gift from the Arab Parliament yeah. to have it in your, uh, your desk or in mine. Thank you. Okay. This is a good one. Arab Parliament. Oh. Okay.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 Kolleginnen und Kollegen. Gerbiami kolegos. Norėčiau pasveikinti Martiną Koblerį, Jungtinių tautų specialų įgaliotinį Irake. Aš norėčiau padėkoti Jums, kad atvykote. Mes e, žinome, su kokiamis problemomis susidūrė Irakas, žinome, su kokiamis problemomis susidūrėte Jūs. Ir tikrai e, mes e, labai vertiname jungtinių tautų, taip pat ir jūsų asmeninį darbą Irake per pastaruosius metus. Man atrodo, kad jūsų įgaliojimai eina į pabaigą ir jums teks ieškotis nu, naujo darbo. Ir aš esu įstikinęs, kad e, sąlygų ateičiai kūrimas nėra paprasčiausia užduotis. E, per pastarusius penkerius metus e, balandžio mėnesį žuvo daugiausiai žmonių. Konfliktai tarp skirtingų e, bendruomenių didėja. E, balandžio mėnesį e, žuvo 700 žmonių, daugiausiai paprastų Irako gyventojų. Na ir manoma, kad mm, Irake e, konfliktai taip pat siejasi su situacija Sirijoje. Aišku, šalies padėties nepalengvina tai, kad kaiminėse šalyse vyksta kariniai konfliktai. Mes turėtumėm kreiptis į visus politinius ir religinius vadovus paraginti juos, kad e, būtų nutrauktas smurtas prieš Irako civilius gyventojus. Taigi mes turime padėti smurtui tašką. Prašome, dabar suteiksiu žodį ponui Martinui Kobleriui. Ačiū. Jeigu leisite, kalbėsiu angliškai. E, norėčiau padėkoti Jums už pakvietimą, tai yra antrasis e, mano apsilankimas Europos parlamente. Prieš metus man teko garbė kreiptis į šio komiteto narius. Per tą laiką įvyko labai daug dalykų. Kaip ir jūs pasakėte savo e, žanginėje kalboje, e, Irakas yra atsidūręs e, kryškelėje ir dėl to man kyla labai daug abejonių. Šalis tikrai atsidūrusi kryškelėje ir rizikuoja grįžti į praeitį. 2006-2007 metais dirbo Vokietijos ambasadorių Irake. Ir niekas nenori, kad e, vėl sugrįžtume į tuos laikus, kai vyko pilietinis karas, kai brolis kovoja su broliu. E, žmonės Bagdade mirdavo tiesiog gatvėse, pavyzdžiui, vakar e, žuvo 27 žmonės ir tokiam smurtui reikia padėti tašką. Labai svarbu kreiptis į politikus, nes būtent jie yra atsakingi už tai, kad būtų nutrauktas kraujo praleidimas toje šalyje. Ir e, sprend, tai mes turime visi, kaip tartutinė bendruomenė, imtis veiksmų. E, konfliktas E, tvyro dėl to, kad kai kurios problemos liko neįspręstos Irake. Pavyzdžiui, 2010 metų susitarimas e, buvo negyvendintas, e, tai papiktino sunitus ir būtent nuo tada, nuo pereitų metų rugsėjo mėnesio vyksta protesto E, akcijos. Pavyzdžiui, neseniai buvo e, areštuotas e, sunitams priklausantis, sunitų partijai priklausantis finansų ministras. Tai aišku lėmė taip pat ir protesto akcijas, kurios, turiu pasakyti, buvo taikios. Vis dėlto tvyro didžiulė baime, kad vėl sugrįšime į pilietinio karo laikus. Toliau dar vienas dalykas. E, kuris įtakoja konfliktinę situaciją Irake. Tai yra e, pilietinis karas e, Sirijoje. Visi baiminasi dėl Sirijos, dėl Irako, tačiau tarptautinė bendruomenė kartais pamiršta Iraką, nes daugiau dėmesio skiria Sirijai, nors ir ten vyksta kariniai E, veiksmai, o Sirijos konfliktas taip pat įtakoja situaciją Irake. Jungtinė, e, jungtinės tautos e, na, turi išlikti neutralios. Mes negalime palaikyti vienos ar kitos pusės. Mes siekiame per demokratinius procesus analizuoti politinius prašymus. Dabar kalbant apie Iraką, kyla daug problemų dėl mm, šalies vientisumo, e, kyla klausimas dėl e, žmogaus teisių, e, dėl teisės aktų susijusių su amnestija, kitų teisės aktų. Ir mes prašome, kad Irako vyriausybė imtųsi veiksmų sprendžiant šias problemas. Tačiau dėje problema yra ta, kad politinės partijos nebendrauja E, nėra dialogo, e, nėra ieškokios darbat, e, dialogo darbotvarkės ir būtent tai privedė prie esamos situacijos. Ką dabar galėtų padaryti jungtinės tautos ir tarptautinė bendruomenė? Nuo pereitų metų sausio mėnesio, kai situacija pablogėjo, prasidėjo protesto akcijos, E, po finansų ministro sulaikymo. E, per e, demonstracijas buvo nužudyti 43 asmenys. Ir tai iš tiesų yra labai neigiamas dalykas. Taigi mes siekiame tiesiog išlaikyti atstumą vyriausybės atžvilgių taip pat ir demonstruotojų atžvilgių. Mes tiesiog e, norime išlikti neutralūs ir prašome, kad e, būtų vedamas e, dialogas su abiejomis pusėmis, ar tai būtų Irake, ar Faludžoje, ar Tikryte, ar kitose vietose, kur yra protestuotojų. Tačiau Tačiau mes esame pasirengę vykti ir į Londoną, ir Dubajų, ir į kitas vietas, kur būtų galima, tarkim, e, vesti tą dialogą. Taigi mes tiesiog e, stengiamės kartu su jais parengti darbo tvarkę dialogui ir taikai. Taigi sakiau, kad mes e, siekiame išsaugoti neutralumą ir tinkamą distanciją tarp abiejų pusių. Ir vadovavimės keliais principais. E, kurie yra priimtini vyriausybei ir demonstruotojams. Visų pirma, reikia išsaugoti šalies vientisumą ir integruotumą. E, tie, kurie nori e, suskaidyti šalį, tokių asmenų prašymai mums yra neprimtini. Antras principas tai yra kova su smurtu. Mes mm, matome, kad dauguma žmonių baiminasi, kad būt, bus sugrįžta prie pilietinio karo, taigi mes vadovaujamės, norime, kad nebūtų naudojamas smurtas. Antras dalyk, trečias dalykas yra e, religijos. E, matome, kad e, e, e religinis konfliktas tampa vis ryškesnis. Ir būtent e, šio konflikto atžvilgiu abi pusės, tiek demonstruotojai, tiek religijų e, profesijų e, atstovai turėtų imtis veiksmų. Mes tiesiog negalime leisti, kad e, na, būtų sugrįžta į sunitų ir šytų konfliktą. Ketvirtas principas. Mes laikomės nuomonės, kad reikia vadovautis konstitucija Tai yra pagrindinis teisės aktas, tai yra vienintelis teisės aktas, kuris e, turi būti taikomas. Taigi, kai mes e, bendraujame su sunitais, su šijitais, e, matome, kad, na, kai kurie sako, kad mes, jie priešinasi tiek valdžiai, tiek komisijo konstitucijai, o mes norime pakeisti esamas nuotaikas. Konstitucija yra netobula tuo, kad ji yra negyvendinta. E, Irakas yra federalinė valstybė, tačiau e, dėje to federalinės valdžios, kaip, pra, kaip jie turėtų būti gyvendinta, praktikos nėra. Aš laikausi nuomonės, kad e, jeigu bus um, nesivadovaujama konstitucija, um, rezultatų nebus pasiekta. Ką reiškia federalizmas? Federalizmas reiškia e, valdžios pasidalymą, tam tikrų įgaliojimų perdavimą provincijoms. Tačiau tai kol kas e, nėra e, įgyvendinta. Ir, pavyzdžiui, nėra sukurti antrieji parlamento rūmai, kur taip pat būtų galima patvirtinti teisės aktus. Irakas yra turtinga šalis savo praeitimi, e, taip pat turinti labai daug mineralinių išteklių. Tai yra turtinga šalis. Tačiau, e, kalbant apie išteklius, e, finansus, jie nėra paskirstomi vienodai. Taigi aš manau, kad turi būti patvirtintas teisės aktas dėl pajumų iš mineralinių išteklių pasidalymo. Tai tokie mūsų reikalavimai turėtų būti pateikti ir sunitams, ir šytams. Reikia formuoti parlamentą, reikia dirbti parlamente, e, e, reikia formuoti ir vyriausybės kabinetą ir vykdyti darbą tenai, būtent tokios struktūros stiprinant demokratiją. Na, pirmininkas nutraukė kalbėtoje tiksliau ponas Higgins e, nutraukė kalbėtoje. Pirmininkas. Aš pabaigsiu savo kalbą, tada atsakysiu jūsų klausimą. E, mes baiminamės tuo, kad dėl to, kad šalyje vėl gali prasidėti pilietinis karas. Ir šiuo atžvilgiu man reikalinga jūsų parama, kad uh, E, tarptautinė bendruomenė nepamirštų Irako. Taigi tokią žinią aš norėčiau pasiūsti jums. Vakar e, sustikau su daugeliu e, komiteto narių. 22 balandžio dieną buvo parengtos tarybos išvados, kuriuose išreiškiama išreiškiami nuokastavimai dėl situacijos prastėjimo Irake. Toliau e, kita problema yra kurdų arabų konfliktas, kuris taip pat yra neišspręstas. E, nėra apsispręsta dėl sienų e, nėra apsispręsta, kur baigėsi kurdų e, teritorija, kur prasideda arabų teritorija. Ir e, iš esmės ta situacija Kalbant apie situaciją šalyje, tai daugiausiai žinių mes turime apie e, šyitų, suinitų konfliktus, tačiau neturėtume pamiršti ir kitų problemų. Toliau Irako kuveito e, klausimas. Tai yra e, septintos kyriaus iš rezoliucijos taikymo klausimas. E, aš manau, kad šios rezoliucijos taikymas yra nenaudingas e, Irakui ir e, buvo patvirtintas tada, kai kilo Irako kuveito klausimas. Iš esmės jau yra pasirašyti sustarimai dėl kuveito ir Irako sienų. Ir tai rodo, kad šalis gerina savo tarpusavio santykius. Dabar norėčiau pereiti prie ES vaidmens. Pereito sustikimo metu pasakiau, kad e, jungtinės tautos e, jaučiasi vienišos Irake. Visų pirma, mums reikia sąjungininko. E, ir tai galėtų būti Europos Sąjunga. Europos Sąjungos atstovybė, ambasadorius. Aš žinau, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis yra labai svarbi. E, aišku, reikia jos nepamiršti, tačiau laikausi nuomonės, kad ES turėtų e, akcentuoti politinį vaidmenį Irake kartu su jungtinėmis tautomis. Toliau antras dalykas. Neiskirkite Irako iš e, regiono. E, Jūs, pavyzdžiui, kalbate apie Siriją, bet pamirštate Iraką, tai yra kaip dvi medalio pusės. E, žiūrėkite į visą regioną, neįskiriant vienos ar kitos šalies. Aš žinau, kad tai yra sunku padaryti, sunku padaryti ir jungtinėms tautoms. Tačiau būtinas toks e, regioninis požiūris ir Irano, ir Irako, ir Libano atžvilgių e, siekiant sumažinti, sušvelninti esamos situacijos neigiamas pasakmes. Dėl ašrafo stovyklos. E, žinau, kad šis klausimas yra aktualus jums visiems. Kol kas e, galiu vardinti keturias problemas. 3000 e, žmonių šiuo metu yra Ašrafo stovykloje, E, dalis e, stovyklos gyventojų jau grįžo į savo e, gimtasias vietas, tačiau iš esmės mums, sprendžiant stovyklos gyventojų problemą, trūksta bendradarbiavimo su tarptautinėmis organizacijomis, sunku bendrauti, pavyzdžiui, su UNAMI Taip pat mums kyla problemų ir su jungtinių tautų e, žmogaus teisų vyr įgaliotinė. E, Pavyzdžiui, mes e, sugebėjome įsiųsti kai kurios stovyklos gyventojus į Vokietiją, į Albaniją. Taip pat ieškome ir kitų sprendimų, tačiau vis dėlto Mm, na, galutinis sprendimas e, yra nerastas. Problema yra ir patys e, žmonės, pavyzdžiui, kurie mm, nesiekia pagerinti savo situacijos. E, problemų kyla ir dėl pačios stovyklos, kaip ją administruoti. Ir taip pat kyla problemų ir dėl stebėtojų. ES skiria 12 milijonų eurų E, tuo tarpu e, e, šiai problemai spręsti yra paskirti tik tai tūkstantis žmonių. Ir supraskite, kad tai tikrai yra per mažai siekiant surasti pabėgėliams iš Ašrafo stovyklos vietas, kur jie galėtų gyventi. Uh, Kaip jau e, sakiau, pačioje stovykloje dar yra daugiau nei tūkstantis e, žmonių. Jie ten mm, yra dėl to, kad turi turto, nenori jo palikti. Ir nuo pereitų metų mes e, raginame priimti sprendimą, e, įvardinti tris Irako e, advokatus, kurie galėtų padėti spręsti turto e, klausimą. Deja, na, problema kol kas nėra išspręsta. Irako vyriausybė laikosi nuomonės, kad kalbama apie teroristinę organizaciją ir Ašrafo stovykloje esantis asmenys nevatai yra šalyje e, neteisėtai ir dėl tos priežasties nori, norima įsiųsti visus e, stovyklos gyventojus. E, iš šalies. O mes, aišku, to nepageidaujame ir be, be, be abejo netiesiogiai pasakėme Irako vyriausybei, kad nebūtų imtasi kažkokių smurtinio priemonių, nes tokiu atveju e, būtų daug sunkiau rasti sprendimą. Taigi, Mes norime surasti teisininkus, kurie leistų mums e, pasirūpinti likusiais e, stovyklos e, gyventojais, kad būtų atliktas esamo turto inventorius ir panašiai. E, Irako vyriausybei tikrai sakome, kad e, nebūtų taikomi jokie kariniai veiksmai Ašrafo atžvilgiu. Tačiau e, vyriausybė teigia, kad atsižvelgianti tai, kad na, tie asmenys, jų manimų, yra nelegalai jų šalyje, tai jie turėtų būti išsiusti šalies. E, jungtinės tautos e, lieka neutralios, mes nenorime veltis į teisinius ar turto klausimus, mes tiesiog norime įspręsti e, šią problemą, nes mūsų atžvilgių tai yra humanitarinė problema. Trečias dalykas. Laisvės stovyklos administravimas. Iš esmės e, kalbame apie e, laisvės judėti ribojimą ir e, esame sulaukę labai daug ataskaitų nuo tada, kai buvo imtasi veiksmų. Žiūrime, kaip laisvės stovykloje yra organizuojami kontrolės ir stebėsenos mechanizmai. Matome, kad tos stovyklos e, gyventojai negali e, laisvai judėti, e, labai yra taikoma griežta priežiūros sistema, jiems yra ribojamos galimybės susitikti. Taip pat jiems negalima vykti į Irako ligoninės, Taigi aš manau, kad e, labai svarbu, kad tokie žmonės, e, e, kurie serga, galėtų gauti medicinos paslaugas, jeigu aišku to pageidauja. Toliau kitas dalykas. Tai yra laisvo, laisva info, laisvės informavimas. Pavyzdžiui, laisvės stovykloje negalima naudotis e, mobiliaisiais telefonais, nėra internetinio ryšio. Ir man atrodo, kad e, dabar jau pasiekime 21 amžių ir Irako vyriausybė tikrai. Mm, e, neturi teisės riboti laisvės stovyklos e, gyventojų prieigą prie internetinės erdvės. E, labai sunku susitikti su stovyklos gyventojais e, asmeniškai. Pavyzdžiui, mūsų stebėtojai neva tai gali pasikalbėti asmeniškai su stovyklos e, gyventojais. Tačiau tai yra e, vis sunkiau padaryti, todėl kad būtent dėl tų, to e, griežto stebėjimo stovykloje tai padaryti neįmanoma. Pavyzdžiui, vakar vieno to asmenio sustikimo metu kai asmuo norėjo kažką stebėtojų pasakyti, interviu buvo nutrauktas e, stebėjusio asmens. Taigi būtent dėl visų tų priežasčių labai sunku pasiekti e, laisvės stovyklos e, gyventojus. Ir galima sakyti, kad na, mes negalime jiems pateikti reikiamos informacijos ir negauname reikiamos informacijos iš jų. Taigi mes norime užtikrinti kad visi asmenys, kurie e, nori palikti stovyklą, turėtų teisę tai padaryti. Toliau. E, ne va tai dauguma stovyklo gyventojų nori sugrįžti į Ašrafą. Aš e, bendravau ne vieną kartą su vyriausybės atstovais šiuo atžvilgiu ir mm, vyriausybei toks pasiūlymas yra neprimtinas. Kitaip tariant, E, mes negalime apsilankyti Ašrafo stovykloje. E, ir tiksliau, e, stovyklos gyventojai negali sugrįžti į Ašrafą. Vienintelė galimybė jiems yra išvykti iš šalies. Taigi mes dabar galime tiesiog bendrauti su įvairių valstybių vadovais ir ginti juos priimti Ašrafo stovyklos gyventojus. Aš e, raginu e, mūsų stebėtojus e, siekti organizuoti kuo daugiau interviu su stovyklos gyventojais. Tačiau, kaip pasakyta, nors, tarkim, buvo numatyti 34 interviu su stovyklos gyventojais, nei vienas iš jų nepasirodė. E, taip pat e, e, vasario 9 dieną buvo įvykdytas teroristinis išpolis, kurio metu keli Ašravo stovyklos gyventojai žuvo. Ir tai yra tikrai dalykas, kurį turėtumėm pasmerkti, nes mes norime, kad stovyklos gyventojai e, turėtų visas galimybės apsaugoti save e, nuo tokių teroristinių išpolių ir tokie įvykiai kaip vasaro 9 dieną neturėtų pasikartoti. Dabar norėčiau sugrįžti prie to, kad uh, Irako vyriausybei yra nepriimtina idėja, kad stovyklos gyventojai galėtų grįžti į Ašrafo gyven, e, gyvenvietę. E, memorandumo, e, supratimo memorandumas buvo pasirašytas UNAMI. Ir norime, kad šis Ašrafo stovyklos klausimas būtų perduotas jungtinių tautų žmogaus teisų komisarui. Ačiū uždėmesi. Labai dėkoju. Žodis sutikimės ponui Stevensonui, ryšiams su Irakų delegacijos pirmininkas. Dėkuoju, panė pirmininkė, už tai, kad sutikėte man žodį. Man buvo labai įdomu klausytis pono Koblerio pasisakymo. Savo pasisakymo pradžioje jisai įvertino padėtį Irake kaip nuolat blogėjančią. Jis paminėjo tai, kad vien praeitą mėnesį žuvo 700 žmonių. Didėja ir įvairių sektų susipriešinimas. Ir e, buvo tikėtasi, kad e, vyriausybė bus e, abejinga, nebus abejinga šioms kovos, bet kad ir joje, jose nedalyvaus. Irako valdžia pastarojame kritikuojama dėl to, kad labai dažnai yra įvykdomas mirties nuosprendis žmonėms. Tiesiog žmonės žudomi yra kaip gyvuliai skerdykloje. Jūs, ponė Kopiri, mums šiandien pasakėte, kad jūs turite atsižvelgti ir į protestuotojų, kurių skaičius nuolat didėja. Vis daugiau jų išeina į gatves penktadienį nuomonę. Ir kartu sakėte, kad politiškai jūs turite elgtis labai atsargiai ir turite bendradarbiauti ir su vyriausybė. Aš tai puikiai suprantu, aš mačiau nemažai nuotraukų ir e, nemažai protestuotojų protestuoja ir prieš jūsų poziciją. Jie iškelia uh, plakatus, kuriuose smerkia jūs ir jūsų veiksmus. Bet dabar norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs sakėte apie Ašrafo ir e, laisvės stovyklas. Jūs sakėte, kad jūs e, siekiate, kad 3100 žmonių iraniečių savo norų būtų perkelti į laisvės stovyklą. Kaip žinia, e, buvo pasirašytas susitarimas e, su jumis, kuris visiškai nesižvelgia į Ašrafo stovyklos gyventojų nuomonę. Yra nuotraukų, kuriuose aš ir e, vienas šio parlamento buvęs vicepirmininkų lankėsi šafo stovykloje ir mus patikino, jog tenai viskas bus daroma saugiai, kad šis, šis stovykla yra humanitarnio pobūdžio ir kad žmonės bus netrukus perkelti. Tabar Ahmehda, vienas iš jūsų pareigūnų, atsistatydino iš savo pareigų ir kongrese e, e, praeitą e, metų rugsėjo mėnesį vyko klausimai ir jisai sakė, kad kad tos nuotraukos buvo suklastotos. Vasaro mėnesį įvyko išpolis, kuriuo metu žuvo aštuoni žmonės ir po to. Ir jūs beje žadėjote, kad šių žmonių saugumas bus užtikrintas. Kaip tai gali būti, kad praėjo trys mėnesiai, bet vis dar nėra nei šalmų, nei, nei šarvuotų automobilių, e, kuris galėtų naudoti šie 3100 žmonių? Kodėl jūs sakote, kad jūs, e, kad jūs e, kėlėte šias problemas su Irako vyriausybė? Kodėl jūs palikote šią žmonės be jokios pagalbos? Gerai, daugiau nieko nesakysiu. Aš turiu čia sąrašą, kuriame yra 440 pavardžių. Pirmingas, nepamirkite, kad mes turime tik tai pusvalandį šią diskusiją ir, ir užsirašysiu kalbėti sąrašas yra gan ilgas. Ir turime dar suteikti ponui Kobleriui galimybę atsakyti į šios klausimus. Dabar ponė Lochbilder. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš dirbu žmogus teisų pakomitetėje ir todėl kalbėsiu apie problemas, kurias jūs minėjote, žmogus teisų problemas. Tai yra kankinimai kalėjimuose, žūsta daug žmonių Kartu žinome, kad veikia nepriklausoma žmogaus teisų komisija. Kaip Jūs vertinate jos darbą ir kaip Jūs e, manote, galim būtų spręsti dabartinės problemas? Irakas dabar yra lik ir izoliuotas. Nemažai pabėgėlių grįžta į savo gimtasias šalis. Ir e, kokia yra jų padėtis? Mes kalbėjome ir apie Ašrafo stovyklą, kalbėjome apie ją ir praeitą kartą, kai pas mus lankėtės. Mes dar praeitą kartą kalbėjome, kad šioje stovykloje gyventi nėra saugu. Mane nustebino tai, kad jūs sakėte, jog sunku yra paraginti šalis bendradarbiauti su jumis. Aš žinau, kad mano vyriausybė žadėjo priimti pabėgėlius iš šios e, stovyklos, tačiau panašu, kad ji neištesėjo savo pažadų. Ir todėl mano klausimas yra štai toks. Ar Europos Sąjungos pagalba sus, e, pa, misija susilaukia kokios nors paramos savo darbę Irake? Dėkoju. Ir pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog džiaugiuosi, jog vyksta išsamesnė diskusija apie Iraką, kad kalbame apie Irako problemas ir apie jungtinių tautų vaidmenį. Šiame Irake. Jūs e, sakėte, kad ES turėtų vaidinti aktyvesnį vaidmenį e, Irake ir apie tai reikėtų pas, e, pagalvoti. Šį rytą Mūsų užsienio reikalų ministrai dėrėjosi e, taryboje ir dėl Sirijos ir nesusitarė. Mes iš tikrųjų turėtume pabandyti susitvarkyti ir surasti realius sprendimus. Aš norėčiau prisid, e, e, pakartoti panios Lokbiller klausimą. Kaip Jūs vertinate praktinę situaciją Irake? Ir kalbėkite, prašau, atvirai ir nuoširdžiai apie tai, kas ten vyksta. Antras dalykas. negaliu sutikti su tais, kas visiškai, e, visiškai neigiamai vertina PMOI e, organizaciją. Ir aš suprantu, kad kai kurie kolegos gali uh, gali e, ginti šią organizaciją kaip PMI, bet e, realiai aš manau, kad negalima jos palaikyti ir netgi būtų gėdinga tai daryti. Ir trečias dalykas, tai yra regioninės aspektas, kuris yra labai svarbus. Jūs visiškai teisingai paminėjote, kad mes paprastai svarstome padėtį Sirijoje, Jotkalnyjoje. Ir aš manau, kad sektorinė kultūrinė dimensija labai dažnai yra nustumiama į šalį, nes mes per daug dėmesio skiriame kitoms problemoms. Todėl mano klausimas štai toks, ką galėtų padaryti ES, stiprindama regioninį požiūrį į problemas visame regione, ypač atsižvelgiant į tai, kad situacija Sirijoje dabar yra labai sudėtinga. Dėkuoju, o dabar Pirmininkas suteikė žodį poniai Gomeš. Ačiū. Pone Koblerį, dėkuoju Jums už tai, kad Jūs pas mus atvykote. Aš norėčiau, kad Jūs išsamiau pakalbėtumėte apie tai, kaip Jūs vertinate konflikto Sirijoje padarinius ir jo įtaką situacijai Irake. Ir jeigu jūs manote, kad toks poveikis gali būti tiesioginis, tai koks jis yra? Ar jis neprisideda prie. Uh, uh, prie religinės kovos. Ir kaip jums atrodo, ar tai, kad Irako vyriausybėje e, dirbantis įvairių sektų atstovai prisideda prie šio konflikto, ar ne, ar gali patyti jį spręsti? Ir uh, būtų gerai, jeigu Jona Ivaskova tikrai žengtų toliau nei numato PCA susitarimas. Mums reikia padėti irakiečiams įspręsti dabartinės problemas. Aš manau, kad e, Europa yra suinteresuota tuo, kad e, Irakas būtų demokratiškas. Taigi, su kokiamis kliūtimis dabar yra susidurima? Aš praeitėje rengiau pranešimą dėl Irako. Ir šis pranešimas buvo parinktas 2008 metais. Ir tuomet aš sakiau, kad, kad mes tuomet net neturėjome savo patalpų e, Irake. Mūsų atstovai neturėjo savo patalpų Irake ir ar nereikėtų jiems teikti aktyvesnės pagalbos. Toliau. MAK. Aš norėčiau, kad ponia Aštan geriau atsiskaitytų apie tai, kaip yra išleidžiami uh, šiai humanitarniai operacijai skirtos lėšus, o tai yra 12 milijonų. Aš kalbu apie Dašafo stovyklos gyventojų perkelimą į kitas šalis, nes, kaip žinia, jie negali sugrįžti į Iraną. Ir žinome, kad uh, vadovai uh, pačiame aukščiausių, pačiu aukščiausių lygmenių tam tu, uh, trukdo. Ir ponas Kobleris apie tai kalbėtų. Taigi aš norėčiau, kad ponia Ašton atsiskaitytų kas tenai vyksta. Aš norėčiau sužinoti, kad jį mums papasakotų apie tai, kaip jungtinės tautos ir ES atstovybė e, siekia padėti iraniečiams. Ašrafo stovyklos žmonės negali atvirai benauti su jungtinių tautų e, atstovais ir su mūsų atstovais. Ir aš visiškai nepritariu tam neigiamui požiūriui, kuriuo laikosi kai, kai kurie mūsų atstovai. Pavyzdžiui, kai kurie mūsų kolegos dirbantis e, ryšiams, ryšių su Iraku grupėje nepasitikė ju, jumis ir jie niekina jūsų ir jūsų atstovų pastangas. Dėkuoju toliau ponas Kukan. Aš norėjau užduoti kelias klausimus, bet susilaikysiu, nes e, iš esmės mano, tie, mano klausimai yra panašus į pono Stevensono užduotus klausimus. Todėl aš norėčiau Jums išsakyti asmeninio pobūdžio pastabą, ponė ambasadoriau. Jūs kalbėjote apie e, Ašafo stovyklos žmonių gyvenimo sąlygas, apie laisvės stovyklą. Pataisykite mane, ne jei aš klystu, bet aš manau štai ką. Aš, kaip ir jūs, manau, kad gyvenimo sąlygos tose stovyklose yra nepriimtinos, kad jie negali džiaugtis visais tais privalumais, kuriais galime džiaugtis mes. Bet problema yra štai kokia. Man iš jūsų kalbos pasirodė, kad jūs kalbėjote kaip nešališkas stebėtojas. O man atrodo, kad tai yra jūsų, ponė ambasadorio, atsakomybė, pareiga padėti pagerinti šių stovyklų gyve, žmonių gyvenimo sąlygas. Štai kokią pastabą aš norėjau Jums pasakyti. Neighbor, Toliau kalbės ponas Landsbergis, mano geras kaimynas. Uh, thank you, Chairman. Mr. Kobler, do you... Ačiū pirmininkė, pane Koblerį, ar jūs remiate tokią mintį, kad tokį teiginį, kad reikia ištirti, cituoju, pono Martino Koblerio ir jo personalo veiksmus prieš Ašraf ir Liberty gyventojus, citatos pabaiga, kaip kad yra pateikta 18 tarptautinių politikų ir teisininkų savo pareiškime padarytame e, gegužės 23 dieną, kur raginamas prezidentas Obama, Keris, Bankiumūnas e, vyriausiai galiotinė, e, imtis veiksmų, kad tai būtų padaryta. Toks tyrimas galėtų um, jūsų vardą nuvalyti nuo įvairių kalbų kaltinimų dėl to, ar jūs prašėte ir ar jūs prašysite, kad būtų atliktas toks tyrimas pats, ar jūs tik tai mm, kantriai lauksite savo kadencijos pabaigos ir išvyksite į, iš Bagdado, neatsiskaitydami už tai, kas buvo padaryta, dėl to, ką pažadėjo daug Irako žymių politikų mm, kurie ir, ir ar iš tikrųjų toliau bus vertinami jūsų veiksmai kaip katastrofiški. Ir dar toks nedidelis papildomas klausimas. Ką Irano valdžia turi uh, bendro, ką turi padaryti kitoje valstybėje Irake, kai jie m, mm, iš tikrųjų kišasi, pasinaudoja jungtinių tautų pasiuntinius savo, tai yra Teherano politikai įgyvendinti e, prieš taip nekenčiapus pabėgėlius. Thank you, Chair. Uh, I would like to talk Ačiū pirmininkė, aš noriu kalbėti apie Irako teritorinį integralumą. Tikrai yra jau šio šalies dezintegracija netoli. Tikrai jūs kalbėjote irgi apie tai, kad uh, į Bagdadą turėtų sugrįžti MP, bet e, valdančios politikos požiūrės į e, sunitų mažumą tikrai visiškai netitinka bet kokio racionalaus mąstymo. Aš vertinu jūsų tuos skelbimus, kad jūs pasistengsite sukurti geresnę atmosferą ateičiai, bet dėje politinė erdvė yra tiek užnuodita, kad mums reikia sutelkti dėmesį į visas įmanomas alternatyvas ir į visus įmanomus scenarius. Tai mano klausimas labai konkretus. Ar jūs ketinate padaryti kažką, kas realiai sustiprintų demokratinės jėgas? Ar reikia išradinėti kažkokias tai priemonės, komunikuoti su ministru pirmininku Malykį, kad būtų galima užkirsti kelią tokiam elgesiui, kokį mes matėme iki šiol? kas bus su ministrų paskirimu, vidaus reikalams, gynybai, kas dar neįvyko ir jau ilgą laiką neįvyko. Ačiū. Thank you, Mr. Chair. Uh, well, Ačiū, pirmininkė. Aš irgi norėčiau kalbėti apie saugumo klausimus Liberty stovykloje. Jūs pats paminėjote teroristų išpolį, um, kuomet buvo pasiū, paleistos raketos prieš kelis mėnesius. Tai kaip tai po visų tų mėnesių vis dar nėra nieko padaryto, nors įmanoma buvo kažką padaryti. Kodėl jūs nereikalaujate, kad uh, Liberty stovykloje būtų, pavyzdžiui, tarkim, um, apsaugos priemonės, kaip kad e, Ašrafo stovykloje, pavyzdžiui, kad būtų betoninės sienos apsaugai, kad būtų e, kūno e, apsaugos priemonės. Aš norėčiau padaryti tokią pastabą. Irako žmonės tiesiog gyvena daug didesnėme pavojo nei kiti. 700 irakiečių buvo, žuvo yra, balandžio mėnesį, nors jie negyvena toje stovykloje. Tai tokia realybė. Mes turime suprasti, koks yra kontekstas e, kokiame kontekste dirba ponas Kobleris. Reikia matyti visą situaciją, ne vien tik tai Liberty stovyklos situaciją. Reikia matyti visą šalies situaciją, kuri yra katastrofiška, aišku, jungtinės tautos, bet ir kitos mm, šalis, kiti subjektai irgi neša atsakomybę už tai, Masas Meker. Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu paklausti klausimo ir mm, jeigu leistumėte, aš olandų kalbą toliau kalbėčiau. Aš noriu sugrįžti prie situacijos Kurdistane, Irako Kurdistane. Kaip žinote, Balandžio 20 vyko provincijos rinkimai, 12 iš 18 rinkiminio apygardų jie vyko ir man atrodo, kas padarė kas iš tikrųjų nustebino, kad kitur nevyko tokių rinkimų e, Kurdistane, kuris yra pusiau autonomiškas e, regionas Irake. Dabar taip Leidžiama suprasti, kad yra ir separatistų tokių lyg ir stovyklų tame Kurdistane ir iš esmės, kad jis tarsi de facto yra nepriklausomas. Ir priedo Mm, jų eksporto rinka žaliviniai naftai plėtojasi. Tai ar jūs galvojate, kad, pavyzdžiui, čia Turkijos įtaka, įtaka galėtų kažkokia tai būti, kuri dar didesnį pavojų um, iškeltų, sukeltų šios šalies vienybei. Dabar dėl to, ką ponia Lochbiller paminėjo, dėl pabėgėlių ir pabėgėlių saugumo, aš irgi noriu pasiteirauti, turint omenyje, kad kyla vis didesnis civilinio, pilietinio karo pavojus, aš noriu jūsų paklausti, mm, kokį poveikį poveikį mm, tai turi humanitarniai situacijai, pabėgėlių iš Sirijos situacijai ir, ir situacijai kaiminėse šalise. Matome, kad pabėgėlių srautai vis auga ir tokios šalis kaip Jordanija, man atrodo, nebegalės išlaikyti situacijos kontrolės ir irgi gali būti įveltos į tą konfliktą. Ich, äh es später kommen konnte, aber ich habe. Gal ir. Aš atsiprašau, kad atėjau į posėdį kiek vėliau, bet dalį diskusijų vis tiek girdėjau. Vis tik tai galbūt iš dalies jūs jau atsakėte į mano klausimus, bet aš noriu mm, pasakyti, kad mes turime sutelkti dėmesį į tai, kad uh, E, žmonės iš, iš Ašrafo stovyklos būtų galų galę vis tik tai perkelti į saugias vietas, į saugias valstybės. Manau, kad būtų tokių šalių, kurios sutiktų priimti tos žmonės. Gal jūs atsakėte tą klausimą, gal galite pakartoti, kiek e, žmonių gali būti perkelta į saugias valstybės, kiek valstybių yra pateikusios tokius pažadus. Man atrodo, į tai turime sutelkti dėmesį, kad tie žmonės galėtų būti perkelti į saugesnę aplinką. Ir tuomet nebūtų tokių dalykų, kaip matome dabar. Man atrodo, iš tikrųjų reikia žiūrėti, kad vadovai nieko nedaro, jiem visiškai nerūpi tų žmonių saugumas. Tai aš manau, kad reikėtų galvoti, kad mūsų pareiga būtų toliau dėti pastangas surasti tiem žmonėms saugią vietą, kur jie galėtų saugiai gyventi kitur. Ačiū pirmininkė. Man lengva tęsti tas diskusijas, nes Galiu tiesiog pratesti kolegos e, galerio klausimą, kreipimas į jūs, nes tikrai mus nepaprastai neramina situacija Irake, galimybė tai situacijai e, pablogėti iki karo netgi. Ir, Pane Koblerį, kažkokių keistų skaičių jūs paminėjote, yra keli parlamentarai, taip pat ir opozicijos lyderiai ragino jūs atsistatydinti, galvodami, kad galbūt jūs pernelik daug su mm, vyriausybė dirbate. Jūs sakote, kad jūs norite išlaikyti atstumą, aš manau, gal jūs ir stengiatės, bet manau, kad pagrindinė problema yra būtent, kai kalbame apie Liberty stovyklą, tai yra humanitarinė problema palikime nuošalė visus politinius aspektus. Turėkime menė, daugiau kaip 3000 žmonių gyvena ten mes negalime ir jūs negalite mm, pateikti jokių protingų pagristų atsakymų dėl jų saugumo. Uh, jūs tarpininkavote, kad tie žmonės būtų perkelti. Irako valdžia darė didžiulį spaudimą, viskas aišku, jūs tik tarpininkavote, bet jūs taip pat pasiūlėte, um, jūs pasakėte, kad bus garantuotas jų saugumas, bet dabar po to paskutinį išpolę, aišku, kad tos, tų garantijų visiškai nėra, tai kartosis. Ir noriu pasakyti, kad 80 procentų mm, yra jų pasakėme, kad 80 procentų atsakomybės tenka tiems stovyklos gyventams, tai yra veidmainiška. Tikrai veidmainiška pozicija. Reikia pasakyti, aišku, kad neįmanoma, kad tie žmonės liktų Irake ir dabar valstybės narės tiesiog turi surasti sprendimą. Ačiū. Higgins. Ačiū pirmininkė. Sutinku su tuo, ką kolegos pasakė, bet problema tokio sutikimo yra ta, kad mes užduodame tos klausimus, laukiame atsakymų. Bet iš tikrųjų mes tų tikslių atsakymų negausime. Tai problema. Pone Kobleriai, jūs kalbėjote apie tai, kad yra apie 300 su šiek tiek daugiau žmonių perkelti į Albaniją. Netiesa, 40. Tai yra 40, tas skaičius yra 40. Vokietija taip, šimtas. Augančios problemos rodo, kad situacija negerėjo blogėja. Mes prieimėm šešis. Taip, maža šalis. Dėl turto, dėl ašrafo klausimo, čia yra labai rimta problema, turi būti išspręsta. Jūs sakote, kad vyriausybė galvoja, kad tie žmonės, šimtas žmonių palikti ašafė yra teroristai. jūs su visais savo, su visomis savo jungtinių tautų galiomis negalite įtikinti visų, kad tai ne teroristai, nors JAF ir kitos šalis pasakė, kad viskas gerai. Toliau jūs pasakėte, kad dabar mm, teismas e, bus pasitelktas teismas, kad jie būtų išvaryti. Mane tai gazdina. Tie žmonės gali būti nužudyti. Jau įvyko du, trys išpoliai. Buvo daug rimtai sužeistų ir paaiškėjo, kad nėra rimtų medicinos paslaugų ten. Tai yra apgailėtina. Na ir galiausiai jie neturi, galim, jo neturi jokių galimybių su šios pasaulio bendrauti. Ką jūs galite pasakyti? Visa jūsų jurisdikcija, visos jūsų galios, visi jūsų, jums suteikti specialūs įgaliojimai ir galutinis situacijos vaizdas koks apgailėtinas, smerktinas. Aš manau, kad e, Junktinių tautų saugumo taryba turėtų jūs atleisti iš posto. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Ponas Černieckim. Ačiū, pirmininkė. Žinote, kad niekas nėra tobulas. Prieš porą metų kai buvo perkelti asmenys į Liberty stovyklą, jūs atėjote į Europos parlamentą ir prisėmėte tris įsipareigojimus. Kad e, Liberty stovykloje bus tokie patys, tokios pačios bent jau gyvenimo sąlygos kaip Ašrafo stovykloje, kad e, e, su žmonėm bus kalbamas ir jie greitai bus išsiusti į trečiąją šalis. Ir taip pat m, rodėte mums nuotraukas E, kokia nuostabi vieta bus Liberty stovykla. Aš laikausi nuomonės, kad e, nei vieno savo įsipareigojimo neįgyvendinote. Kokia yra pagrindinė problema? Ašrafo gyventojai jumis nepasitikė, jūs negalite būti e, tarpininku e, tarp konflikto e, šalių. Taigi Ašrafo gyventojai tiesiog jumis nepasitikė. Jūs galbūt yra daugiau vertinamas kaip problemos dalis, o nesprendimas. Taigi gal verta jums atsistatydinti. Ačiū. Ačiū. Labai gaila, kad diskusijos paprastai pasisuka apie vieną asmenį. Tuo tarpu mes turėtumėm kalbėti apie 300, 3100 e, žmonių, kurie negali priimti sprendimo dėl savo likimo. Vieną dieną tie žmonės kovoja su ginklais, šiandieną situacija yra kitokia. Ir jūs esate jungtinių tautų specialusis įgaliotinis Irake, tad norėčiau užduoti štai kokį klausimą. Ką ketina daryti jungtinės tautos, kad įspręstų e, tokius elementariausius dalykus, kurie yra susiję su saugumu? E, mano kolegos žino, e, ką jie sako, kad lengva aprūpinti stovyklos gyventojus, pavyzdžiui, šalmais. Aš laikausi nuomonės, kad jungtinės tautos yra kaltos už susidariusią situaciją, nes būtent jungtinės tautos dalyvavo prieimant sprendimą dėl tokių e, tų stovyklos gyventojų perkelimo. Taigi aš norėčiau sužinoti jūsų kaip tarptautinės organizacijos atstovo, kas ketinama daryti, kad būtų užtikrintas stovyklos gyventojų saugumas. Ačiū. Ponas Kobler. Norėčiau atsakyti į politinius klausimus. E, žmogaus teisų situacija, e, e, smurto atvejai ir panašiai. Kodėl mes nieko nedarėme dėl žudinių? Pavyzdžiui, mes pateikėme informaciją žiniasklaidai ir jūs puikiai žinote, kad Aš e, pasmerkiau 21 e, e, mirties bausmės įvykdymą. Pasakiau, kad būtina pat, pritarti mirties moratoriumui Irake. Navi Pylai E, turiu pasakyti, kad e, praktiškai įvykdant e, mirties bausmes žmonėmis elgiamasi kaip su gyvuliais skerdykloje. Taigi aš pasmerkiau tokius atvejus, tačiau norėčiau sužinoti, kiek tokių atvejų buvo Irake. Nuo minėto mirties įvykdymo atveju daugiau mirties įvyk... bausmių nebuvo taikoma. Taigi geriau mm, nekalbėti gražiais žodžiais, tačiau tuo pat metu mm, neapsaugoti žmonių gyvybių. E, dar yra daug žmonių, kuriems kurie laukia, kada jiems bus įvykdyta mirties bausmė. Tačiau turiu pasakyti, kad kol kas Irake mirties bausmės nebuvo e, vykdomos. Aišku, situacija gali pasikeisti rytoj. Toliau E, kankinimai ir situacija kalėjimuose. Vėlgi, galiu sakyti, kad mes aiškiai pasakėme, kokia turi būti žmogaus teisų politika. Tai yra mums aktualus klausimus. Tai sakau jums, tai sakau žurnalistams, tai sakau ir susitikę su ministru pirmininku kad e, jeigu kankinamas vienas žmogus, tai reiškia, kad yra kankinama daug žmonių ir negalime e, toleruoti apskritai kankinimo nei kalėjimuose, nei kitose vietose. Ko jūs pageidaujate daugiau iš mūsų? Norite, kad aš kalbėčiau? Aš kalbu apie žmogaus e, teisės, aš kalbu apie kankinimus, e, kalbu apie kankinimus siekiant prisipažinimo ir panašiai. Taigi aš kalbu ir apie tai ir su žiniasklaidos atstovais, ir su valdžios atstovais. E, tai nėra tai, kad mes e, tylime. Mes sakome, kad e, vieno žmogaus kankinimas reiškia daugelio žmonių kankinimą. Tačiau kaip sumažinti tokius smurto atvejus kalėjimuose, kaip pagerinti žmogaus teisų situaciją, sumažinti žmogaus teisų paminimo atvejus. E, pabėgėliai yra labai aktuali problema. E, dauguma iš jūsų kalbėjote apie 3100 e, žmonių, tačiau yra milijonai žmonių, kurie yra perkelti šalies viduje. 150 tūkstančių Sirijos pabėgėlių. Jūs kalbate apie 3100 žmonių E, kurie yra Irake, tačiau taip pat nereikėtų pamiršti ir tų žmonių, kurie, pavyzdžiui, gyvena šalia e, pabėgių, pabėgėlių stovyklų. Ir e, manau, kad pabėgėliai apskritai yra mūsų prioritetinis klausimas. Toliau dėl to, kad pasakė ponas Lansdorf vertinu ES ambasadorios veiklą. Ji yra buvusi jūsų e, buvusi kolegė ir žinote jos politinės pažiūras. E, klausimas yra štai koks. Kaip e, imtis veiksmų politinėje arenoje? Mes su jie bendradarbiaujame ir labai svarbu, kad ji kartu su ES ambasadoriai e, kreiptųsi į vyriausybės atstovus, į parlamento pirmininką, į parlamento narius. Ir tai jį daro. Jis siekia e, kuo aktyviau bendradarbiauti, e, kalbėti ne tik tai apie mirties bausmę, tačiau pat, siekia pateikti ir svarbiausias politinės žinias. Būtent kartu su e, kitų šalių ambasadoriais ji kart sako, kad na, Irako vyriausybei tenka atsakomybė, kad valstybė nesubirėtų. E, taigi labai svarbus matomumas ir bendravimas su visuomenė. E, toliau dėl kitų dalykų. Aš. E, priemiau domien tai, ką jūs pasakėte, tačiau aš manau, kad Irakas vis dėlto turėtų būti vertinamas kaip sėkmingas, proje, sėkmingas projektas. Aš norėčiau, kad ES e, na, aktyviau e, siektų pokyčių Irake, pavyzdžiui, įgyvendinant e, reformas ir panašiai. Pavyzdžiui, ES galėtų padėti organizuojant apmokymus kalėjimų vadovams, tokiu būdu būtų galima pagerinti sąlygas kalėjimuose. Pasirinkite, pavyzdžiui, penkis kalėjimus, kuriuose būtų galima, pavyzdžiui, imtis veiksmų dėl matomumo. Kol kas galima sakyti, kad Irakos, Irako parlamentas yra nevertas parlamento vardo. E, partijos, parlamentinės partijos tarpusavyje nebendrauja. Ir būtent dėl tos priežasties yra susidariusi politinė aklavotė. Labai svarbus e, parlamentų tarpusavio santykiai. Ir e, Europos parlamentas galėtų bendradarbiauti su parlamentarais Irake. Ir pavyzdžiui, parengti kažkokį bendrą veiksmų planą. Kiekvieną kartą, kai aš kalbu apie šiuos dalykus, yra sakoma, e, tačiau dažniausiai ir apsiribuojame tik tai ašrafo stovyklos klausimu. Aš e, sutinku su tuo, ką Jūs pasakėte, kad trūksta pažangos dėl ašrafo stovyklos, tačiau tai nėra vienintelė problema. E, kalbant apie ryšius su Iraku, Negalima leisti, kad Ašrafo stovyklos klausimas taptų dominuojančiu. E, taigi aš manau, kad e, reikėtų šiek tiek palikti nuo šaly Ašrafo stovyklos klausimą. Kalbėkite apie žmogaus teisės, apie korupciją, apie e, žmogaus teisės kartu su Irako parlamentu. Nekalbėkite vien tik tai apie Ašrafo stovyklą, nes e, matau, kad Ašrafo stovyklos klausimas tampa dominuojančiu visų klausimų sąraše. Toliau Kurdistano klausimas ir Turkija. Jeigu norite išgirsti mano vertinimą, tai dėl Kurdistano e, šalis tikrai nesubirės. Kurdistanas nepa, tai nepaskelbs nepriklausomybės, artimiausioje ateityje Kurdistanas liks Irako dalimi. Kurdistano regiono e, parlamento nariai dalyvauja nacionalinio parlamento darbe, o kai dėl Irako santykios su um, Turkija yra geri, dabar yra analizuojamas uh, e, PKK uh, e, klausimas, tai yra sveikintinas dalykas, nes uh, na, visa tai užtikrina uh, taiką ir santvarę tarp turkų ir kurdų. Uh, na, aišku, problema yra kurdai Bagdade. Uh, Būtent čia reikalinga pažanga ir čia jūs galite mums padėti. E, jūs galite susisiekti su Irako parlamentarais. E, būtent prisiminkite, kad dabar ketinama atidėti rinkimus. E, negalima taip elgtis vien dėl to, kad viena politinė partija jaučiasi per silpna laimėti rinkimus, todėl rinkimai turėti, turėtų būti ateiti, ateidi. Mes turime e, paskatinti Irako parlamentą organizuoti e, rinkimus ir nepasiduoti kažkokios politinės partijos e, įtakai. Toliau Sirijos konfliktas ir jo įtaka Irakui. Galiu sakyti, kad dauguma Irako problemų būtent yra vietinės reikšmės. Na, įsivaizduokite, jeigu Sirijoje ir Irake nebūtų e, problemų, vis dėlto būtų problemų dėl e, korupcijos, dėl žmogaus teisų, dėl sienų, dėl e, ekonomi, ekonomikos, dėl viešojo sektoriaus dominavimo. Taigi visos šios problemos nepriklauso nuo Sirijos konflikto, bet aišku, Sirijos konfliktas tik tai e, dar labiau sustiprina Irako problemas, nes e, sunitai žvelgia į tai, kas e, vyksta kaiminėje šalyje. Taigi mums svarbiausia dabar konfliktuojančias šalis sutaikyti dėl Irako vyriausybės. Aš noriu, kad e, vyriausybė rimtai žvelgtų į savo įsipareigojimus. E, mes, kaip jungtinės tautos, esame neutralus įskyrus kai kurias rytis, pavyzdžiui, kai yra pažeidinėjamos žmogaus teisės. Bet aš noriu, kad Irako vyriausybė žiūrėtų į visus prašymus rimtai. Visi, visi baiminasi, kad vėl uh, sugrįšime į tuos laikus, kai um, 2006-2007 metais e, tviroja pilietinio karo atmosfera. Jums yra pažįstama istorija. E, supratimo memorandumas buvo pasirašytas, todėl kad e, jo reikėjo. Armija norėjo įžengti į Ašrafo stovyklą, kur uh, 250 ehm, žmonių gyveno nuo 2000, atsiprašau, 3500 žmonių gyveno nuo 2011 metų. Ir ehm, vyriausybė priemė sprendimą karinę, e, karinėmis pajėgomis išvaikyti Ašrafo stovyklą. 2009 metais 45 ehm, žmonės mirė 2011 metais taip pat aukų neišvengta, taigi mes turime ieškoti kažkokio sprendimo. Poli... Mes negalime sakyti, ar stovyklos gyventojai yra teroristai ar ne. Mums tai yra gyventojai, e, žmonės ir Ašrafo stovykla mums yra tiesiog humanitarinė problema. 26 e, gruodžio dieną E, aš nuvykau į Paryžių ir aptariau pasirašytą e, sustarimo e, memorandumą. su ponu Radžavi ir po to buvo dar organizuojami devyni susitikimai, kad būtų galima įsaugoti Ašrafo stovyklos gyventojų gyvybės ir apsaugoti šią stovyklą nuo Irako vyriausybės veiksmų. Jeigu stovykloje tikrai būtų įgyvendinti kariniai veiksmai, e, pasiekmes būtų tragiškos. E, vėlgi nebūtų išvengta e, žmogaus aukų, žmonių gyvybių aukų. Taigi, kai dėl mano atsistatydin, atsistatydinimo, tai norėčiau pasakyti, kad pasakykite tai, ką jūs manote generaliniam direktoratui, jūs tai ir padarėte ir sulaukite atsakymo 89 e, ataskaitos apie Iraką e, punkte yra sakoma, kad e, kur, kur šiame punkte yra išreiškiamas pasitikėjimas jungtinių tautų specialiuoju įgaliotiniu. Taip pat ten dar yra vienas e, sakinys, kuriame kalbama apie e, lobizmą ir e, sakoma, kad e, tie asmenys, kurie yra išleidžiami dabar e, lobistiniai veiklai, galėtų panaudoti ašrafų stovyklos problemai spręsti. E, niekas iš manęs neprašė atsistatydinti. Aš nežinau, iš kur jūs gavote šią informaciją. E, be abejo, kiekvienas turi savo nuomonę. Ir įsivaizduokite, tikrai, kad nelengva dirbti Irake, kai iš vienos pusės stovi e, Irako vyriausybė, iš kitos pusės sunitai, šijitai ir taip toliau. E, mums tenka tikrai sunki užduotis, bet tačiau mes dirbame, mes e, dirbame su žmonėmis. Kai kurie žmonės reikalauja manęs atsistatydinimo, sako, kad aš prastai dirbu. Tačiau tai yra sveikintinas dalykas, nes pavyzdžiui dabar galima prašyti žmogaus atsistatydinti, ko nebuvo galima padaryti Sadamo Huseino laikais. Tais laikais niekas negalėjo prašyti, kad pirmin... ministras pirmininkas atsistatydintų. Šiandieną tai galima padaryti, galima prašyti, kad atsistatydintų ir jungtinių tautų specialusis įgaliotinis. Tai yra laisvės išraiškos forma, ribotos laisvės, tačiau bet kuriu atveju laisvės išraiška. Aš e, bendrauju su ponu Alavi e, ir galiu pasakyti, kad jis niekada neprašė manęs atsistatydinti. Aš tiesiog norėčiau pasiūlyti jums susipažinti su uh, E, generalinio sekretoriaus parengtos ataskaitos 89 punktų, kur taip pat kalbama apie lobistus, kad jie daugiau investuotų savo lėšų ir pastangų sprendimo paieškoms. Taigi aš norėčiau, kad būtų orientuojamasi daugiau dėmesio skiriama konflikto sprendimui. E, niekas nesako, kad e, negalima, e, nepa, negalima toleruoti e, tokių teroristinių išpolių, kai buvo įvykdyti e, Ašrafo stovykloje. 210 žmonių šiuo metu gali išvykti į Albaniją. 210 žmonių gali būti išsiusti į Albaniją, 100 į Vokietiją. Tai iš viso yra 310 žmonių jiems jau yra pateikti pasiūlymai. Taigi aš norėčiau e, paraginti jums, kad jūs kreiptumėtės į MECK, e, paraginti žmonės išvykti iš Liberty stovyklos, nes Irakas tikrai nėra saugi e, vieta Bet kai kurie žmonės sako, kad mes pasiliksime stovykloje dėl solidarumo priežasčių. Taip, iš tiesų, e, sutinku su jumis, kad į Albaniją yra siūsti tik tai 40 žmonių. Tačiau e, mes e, norime, kad e, šalis priimtų kuo daugiau pabėgėlių. Labai svarbu, kad jie išvyktų iš šalies, nes tai yra vienintelė išeitis, ypač atsižvelgiant į saugumo situaciją. Mes niekam negalime garantuoti saugumo. E, nes tai yra Irako vyriausybės kompetencija. Mes e, norime, kad e, Ašrafo e, stovyklos gyventojams būtų išdalintos apsaugos kažkokios priemonės, tačiau už tai atsakinga Irako vyriausybė. Mes sakome, kad stovykloje tikrai nėra saugu, Irake nėra saugu, Balandžio mėnesį žuvo 700 e, žmonių, už vakar e, Irake žuvo 80 žmonių. Taigi aš e, sakiau Ašrafo stovyklos gyventojams dėl saugumo priežasčių palikti šalį. Aš norėčiau Jūs paklausti apie uh, išvarimus, deportavimą. Taip, tai mane taip pat mane gazdina. Taip, tai mane tikrai gazdina. Tačiau aš turiu Jums pasakyti, kad jau nebežinau, ką daryti. Mes nieko daugiau nebegalime padaryti. Mes galime tik tai dėrėtis. Mes taip turime trijų teisininkų pavardės. Paryžius mūsų. Paryžius mums nesuteikė leidimo paskelbti šių teisininkų pavardžių. Ir mums buvo duotas patikinimas, kad šių teisininkų vyriausybė nepersekios. Ir mes kalbėjome ne, daugybę kartų apie tai, kad reikia paskirti teisininkus, tačiau jūs, mums reikia leidimo tam, kad mes galėtume uh, perkelti šios teisininkus situacija yra aklavitėje, bet mes nieko nebegalime padaryti. Tai buvo a, iškeldinimas. A, kitas klausimas. Ką jungtinės tautos daro tam, kad sustiprintų saugumą? Mes kiekvieną savaitę prašome Irako vyriausybės sukurti saugumo struktūras 365 bankininkai. Tačiau, atsiprašau, bunkeriai ir vietos gyventojai vis tiek mano, kad, kad situacija nėra pakankamai saugi. Mes turime panaikinti, sugriauti tas T sienas. Jas pastatė amerikiečiai. Atsiprašau, šių e, sienų reikia daugiau. Aš niekuomet nesakiau, kad situacija yra labai gera. Tai nėra rojus. Aš tikrai nenorėčiau ten gyventi. Todėl labai svarbu, kad, e, kad e, stovyklos būtų laikinos ir kad laisvės stovyklos gyventojai galėtų persikelti gyventi kitur. Žmogus teisų situacija stovyklose. Padarykite viską tam, kad būtų sprendžiama laisvo judėjimo, informacijos laisvės problemos. Jie turi su mumis kalbėti, jie turėtų bendradarbiauti e, su mūsų aukščiausiais, aukščiausiais komisarais. Europos parlamentas, kuris, kaip aš įsivaizdavau, turėtų atstovauti žmogaus teisų vertybėms. Aš esu įsitikinęs, kad Europos parlamentas tai ir turėtų atstovauti šias vertybės. Ir jūs žinote, kad stovykloje žmonės laiko, laikomi įvairiuose e, sekcijose, įvairiuose e, e, vietose stovyklo. 13 valgyklų buvo pastatyta tam, tam, kad jie negalėtų tarpusai bendrauti. Ir jie atsisako, šie žmonės atsisako su mumis bendrauti. Ar tai yra žmogaus teisų atitinkantė situacija? Ne. Ir aš manau, kad parlamentarų pareiga yra rūpintis ne vienu mirties bausmė, bausmės panaikinimu ir uh, reikalavimu, kad būtų atsisakyta kankinimu. Bet jūs turėtumėt paremti tą struktūrą, kuri, e, kuri leistų žmonėms laisvai su mumis bendrauti ir kuri leistų žmonėms e, išvažiuoti iš šios stovyklos. Vienas žmogus bandė, bandė pabėgti, bet jį, jis buvo pagautas ir uh, ir sugražintas į stovyklą. Mūsų stebėtojas tengiasi jam padėti, bet nieko negalėjo padaryti. Štai tokia yra realybė šiandieną uh, E, stovykloje. Ir aš nelabai suprantu, kodėl jūs užmerkite akis. Jūs čia, kurie e, žmonės, kurie rūpinatės žmogaus teisėmis ir visiškai teisingai jūs rūpinatės žmogaus teisėmis, bet, bet panašu, kad e, dažnai nepastebėte žmogaus teisų pažeidimų. Tai tiek, dėkoju. Dėkoju ponui Kopleriui. Aš pakviečiau Janą Hibeškovą atvykti pas mus, tam, kad mes galėtume aptarti situaciją Irake. Aš manau, kad jie turėtų palaikyti dialogą su Europos parlamentu. Be to pakviečiau ir, ir Irako parlamento komitetų pirmininkus. Uh, pas mus atvykti. Situacija keičiasi šalyje, ten yra nesaugu, tikrai. Aš manau, kad apsaugos priemonių reikia visiems rakiečiams. Beje, paprasti irakiečiai susiduria su dar didesnė grėsme savo kasdienėme gyvenime nei tie žmonės, kurie gyvena stovykloje. Jau minėjau, kad 700 žmonių žuvo per vieną mėnesį. Uh, Negalima kalbėti, kad apsaugos e, ir saugumo reikia tik tai kažkokiai vienai e, grupiai žmonių. Deja, tarptautinė bendruomenė nelabai ką gali padaryti, nebent mes uh, e, įsivirštume į Iraką uh, su savo karinėmis pajėgomis. Aš beje kalbėjau apie visas šias problemas dar prieš uh, dešimt metų. Man beje nemažai teko uh, pokovoti savo šalyje su e, savo oponentais dėl, dėl padėties rake ir dėl to, ką galima būtų daryti. Bet kągi mes dabar galime iš tikrųjų padaryti? Turime kalbėti su savo vyriausybėmis. Čia susidurime ir su humanitarinė problema. turime surasti vietos šiems e, žmonėms savo šalyse. Mano šalis sutiko priimti šimtą stovyklos gyventojų, Albanija e, taip pat pareiškė norą jos priimti, bet gal reikėtų dar daugiau pasistengti. Ašrafo stovyklos plotas yra 30 kvadratinių kilometrų, aš nežinau, ar tai yra tikslus skaičius. Uh, šie pabėgėliai yra traktuojami kaip neteisit, nelegalos migrantai. Ir Sasekso grafystėje taip pat yra pabėgėlių stovykla, tačiau ar jos plotas yra 30 kvadratinių kilometrų, Irakiečiai sako, kad jiems nebereikia e, šių žmonių. E, žmonių. Ir mes beje dažnai taip pat e, esame neįtin palankiai nusiteikę nelegalių migrantų atžvilgių. Taigi aš manau, kad mes turėtume prisimti mums tenkačią atsakomybę už šių žmonių saugumą. Todėl turime apie tai kalbėti, kalbėti savo sostinėse ir reikalauti, jog šie žmonės būtų priimti mūsų šalise ir Ašrafų stovykloje, e, laisvės stovykloje reikia tęsti pokalbius su, e, e, poten, su tais žmonėmis, kurie gali potencialiai būti perkelti į kitas šalis. Užtenka jau kritikuoti visus kitus. Turime nuveikti kažką šių žmonių labui, kažką konkretaus. Uh, šie žmonės negali naudotis internetu, jie negali turėti e, mobilaus e, e, telefono, gali žiūrėti tik tai vieną televizijos kanalą, kuriuo yra transliuojama tik propaganda. Aš negaliu patikrinti, aišku, savo akimis pamatyti, kokios ten yra gyvenimo sąlygos, bet jeigu tai, apie ką jūs kalbėjote, yra tiesa, tai yra tikrai baisu. Uh, Ir būtų gerai, jei galėtume iš tikrųjų e, išsiaiškinti, kokia yra reali situacija laisvės stovykloje. Aš manau, kad tai yra svarbus klausimas. Manau, jog mes turėtume pasistengti gauti kiek įmanoma daugiau objektyvesnės informacijos, nes tik tai taip galėsime padėti šiems žmonėms. Na kągi, dėkoju Jums už Jūsų darbą, už Jūsų dviejų metų darbą Irake ir linkiu Jums kuo geresnės kloties Jūsų uh, kitoje misijoje. Nes mes gal ir nepas, nebepasimatysime. Ir tikiuosi, kad Jana Hibeškova tęs bendradarbiavimą, tikiuosi, kad mes surasime sprendimus. Būtų gerai, tikrai reikia šiems žmonėms padėti, bet be abejo, šie žmonės turėtų taip pat parodyti e, gerą valią ir sutikti, kad jiems būtų padėta. Wir äh, kommen jetzt zum nächsten Tagesordnungspunkt. Da möchte ich drum. Na kągi, toliau mūsų darbo tvarkėje yra numatytas uždaras posėdis.